galime pasakyti, jog špicen kandidatų principas pasiteisino ir viskas, dėl ko kovojo mano partija, dabar yra šitos program, programos dalis. Ir mes, kaip socialistai, didžiuojamės pasiekę rezultatų. Užsienio išorės veiksmų srityje. Norėčiau pasakyti, kad ES patikimumas priklauso nuo mūsų galimybių pradėti sėkmingą, sėkmingai vykdyti politiką ir susitvarkyti savo namuose. Mes tikimės, kad ši komisija bus labai tvirta, gindama teisės viršenybę ir namie, ir už namų sienų. Tai taikom, taikau ir tai, kad prieš Putiną, Ero, Bolsonaro, Orbano e, kalbas reikia būti tvirtiems. Mano frakcija ragina komisiją daryti viską, kad kitais metais Albanija ir Šiaurės Makedonija galėtų pradėti stojimo dėrybas. Komisijos nariai, laikas pradėti svarbų darbą ir kad būtų rezultatų ir klimato srityje, e, užtikrinant subalansuotą pereimą, taip pat e, dirbant plėtros tikslais, taip pat turėti užsienio politiką, išorės politiką, kuri būtų paremta vertybėmis. Esu tikra, kad Franz Timmermans, špicen kandidato ir vicepirmininko e, vadovaujama e, ši, e, šis rytis ir ši komisija galės įsiklausyti į piliečius ir įgyveninti jų viltis ir lūkesčius. Dėkoju, ponė Intvalt, minutę. Ačiū, pirmininkė. Pirmininkė, aš čia, štai, viduryje. Žaliai vilkiu. Aš balsuosiu už jūs bet balsuosiu pragmatiškai, o ne iš didelio susižavėjimo, bent jau kol kas. Yra tikrai gerų ir priimtinų e, asmenų jūsų komandoje, netgi daug moterų ir pirmininkė moteris, žalesis susitarimas mm, ir panašiai, bet yra ir blogų dalykų. Jūs migracijos e, portfelį pakeitėte jo pavadinimą, nes jūs labiau norite uh, E, dirbti su Varšuva ir Vengrija, o ne su parlamentu. Kitaip aš nesuprantu dėl šito pakeitimo, kodėl tai buvo padaryta. Nepriklausoma komisija yra be galo svarbi gerai veikiančiai Europos Sąjungai. Jūs buvote nacionalinių vyriausybių e, kandidatė be 200 milijonų europiečių, kurie balsavo, balsavo ne už establishmento kažkokius susitarimus, bet už stabilę, e, skaidrę demokratiją. Parodykite, ar priklausote naujai ar senai Europai. Aš balsuosiu už jūs, balsą mano turite, bet turite pelnyti mano entuzijazmą. Sėkmės. Minutė, ponas Urtasun, pirmininkė van der Leyen. Nors jūs turite gerų e, komandos narių, bet mes, mūsų frakcija, nebalsuosime už jūs. Ir e, pavyzdžiui, tai, kad jūs e, kaiminystės politiką atidavėte Orbano žmogui. E, arba, pavyzdžiui, Europos e, gyvenimo būdo portfelis mums kelia labai dėlį susirūpinimą, nes mes esame feministai ir žmogaus teisų gynėjai. Mes atidžiai stebėsime, kaip yra gyvendinami darbai šiuose portfeliuose. Pone van der Leyen, mes atėjome čia ne tik tai tam, kad stebėtumėm. Būtų beprasmiška dirbti tokioje institucijoje tik stebėtojų. Mes norime keisti, duoti impulsą Europos projektui. Todėl e, feminizmas, užsienio politika, klimatas, socialinės problemos, šitie klausimai visada bus tie, kur, kuriais galite į mus kreiptis ir mes norėsime dirbti su jais. Bet dabar jūs turite įrodyti, kad yra pakankamai politinės valios, kad turėtumėm e, šitose sritise daugumą, tai būtent e, feminizmo, aplinkosaugos ir socialinė teisingumo sritise. Ačiū, ponas Vilimski. Ačiū. Ponios ir ponai, daug kas džiaugiasi, ploja šiai komisijai, o aš savo leisiu išreikšti kitokią nuomonę, nes iš mano e, požiūrio taško nieko čia gero nėra. Pirmiausiai, e, čia yra tik tai 27 e, komisarai, bet reikėtų iš viso sumažinti gal kokiu trečdaliu ar netgi dar daugiau. Mm, kad būtų galima ir to užtektų tinkamai dirbti. Toksai didelis komisijos narių skaičius jau savaime sukuria situaciją, kad reikia sugalvoti naujų sričių, kurių gal netgi valstybėse narėse mes nežinome ir, ir net jos mus nėra svarbios. Mes tiesiog bandome pateisinti tą biurokratiją. Be to, Yra labai dėlė spraga Europoje tarp tų, kurie yra iš nomenklatūros, kurie nori centralizuoti Europą ir tų, kurie nori labiau išskaitos Europos e, laisvų valstybių narių. Taigi reikia pagaliau atsisakyti tų reglamentavimų ir galvoti apie tai, kad reikia daugiau saugoti mūsų sienas, kurti gerovę o ne kurti e, žemyną, kuriame viskas, kuo toliau, to labiau reglamentuojama. Ačiū, ponas Tarč. Ačiū. Pirmiausiai norėčiau pagerbti 13 prancūzų karių, kurie e, žuvo kovodami su islamo teroristais. Pone von der Leyen, norėčiau pasakyti, kad mes balsuosime prieš jūsų e, komisijos sudėtį, nes manome, kad jūs leidotės į ideologinį nuotikį ir visiškai neatspindite Europos piliečių ir tautų interesų. E, tik tai yra išsigandusių sektorių dabar, nes jūs leidotės į nuotikį ir visi labai susirūpinę dėl to vadinamojo žaliojo susitarimo. Tai yra visiška fantazija paremta iliuzija ir tariamais moksliniais teiginiais, kurių niekas negali įrodyti, kaip matėme. Ir reikalaujate, reikalauja šitas, šis planas ne tik tai milžiniškų pinigų, kuriuos mobilizuosime tam, kad dar labiau kontroliuotume žmonės, tautas, kad labiau kontroliuotumėm verslą, trypdami laisvę. Be to reik, bus labai daugam reikės labai pasiaukoti ir tautoms, ir, ir sektoriams įvairiausiams, kurie nebus jokios kompensacijos. Ačiū, ponas Papadakis, minutė. Η νέα επιτροπή διακρίνεται από τα ίδια αντιδραστικά. Naujoji komisija skiriasi, atsiribuoja tiksliau nuo tam tikrų reakcingų pasiūlymų. Reikalinga pigi darbo jėga, skurdas, kova su profsąjungomis, masiškais atleidimais ir pabėgėliais. Mums kils nauja krizė, e, mums kils klimato skaitmeniniai iššūkiai, prekybos karas mūsų laukia su JAV, su Rusija. Brexitas laukia sukarinimas, tačiau tuo pat metu dabar matome, kad komisijai vadovaus buvusi Vokietijos gynybos ministrė. Pone van der Leyen, jūs ir baigėte ir pradėjote antikomunistinėmis kalbomis. Ko gero, jūs ignoruojate istorinę tiesą ignoruojate tuos žmonės, kurie kovojo prieš tas vyriausybės, kurios jų negynė. Dėkui, panas Najanį. Pone von der Leyen, pasitikime jūsų komisiją, todėl kad pritarėme jūsų prioritetams dėl vietos, kur, kurią e, suteikėte piliečiui, dėl kovos su vėžiu, dėl ekonomikos, dėl santykių su jungtinėmis valstijomis. Tai yra, pritarėme jūsų politiniam, o ne biurokratiniam matymui. Tačiau e, Taip pat e, tikimės, kad e, Europos e, Sąjunga turės tinkamų finansinių išteklių, tikimės, kad nenukentės mūsų žemės ūkis ir pramonės sektorius, kad bus kūriamos darbo vietos, kad bus užtikrinama tinkama konkurencijos politika ir kad mes galėtume konkuruoti ne tik tai nacionaliniu lygmeniu, bet ir tarptautiniu lygmeniu. Turime kovoti su nesažininga konkurenciją ir turime e, priešintis Kinijos e, hegemonijai bei standartų žeminimui aplinkosaugoje, e, gamybos sektorėje ir kitur. Kalbant apie žemės ūkį, negalime sutikti su tuo, kad žemės ūkio finansavimas būtų apkarpytas, todėl kad žemės ūkis yra esminės svarbos sektorius ES e, tiek ir aplinkosaugos požiūrių, tiek ir daugeliu kitų požiūrių. Dėl e, imigracijos turime daugiau dėmesio skirti Afrikai ir bendradarbiauti su Afrikos valstybėmis, kad migracija į Europą sumažėtų. Ir aišku, dėl teisinės valstybės principų turime nepamiršti panios Galiciją e, e, nužudimo ir turime e, tirti šitos dalykus tol, kol paaiškės tiesa. Dėkoju. Pane e, Fritson, antros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes e, patvirtinsime komisiją, kuri dirbs e, per ateinančius penkis, e, penkerius metus. Tai, kad Europa ruošiasi tapti pirmą klimato neutralumą pasiekianti sąjunga, yra labai teigiamas dalykas. Mums reikia uh, E, ir tvaresnės Europos ir tvaresnio pasaulio, kurį galėtume palikti ateinančioms kartoms. Niekas neturi likti už borto. Mums reikia teisingos transformacijos. Mums e, taip pat būtina užtikrinti, kad e, Europa kurtų daugiau darbo vietų ir kokybiškų darbo vietų. Dabar trešdalis jaunimo negali rasti E, darbo. E, reikia spręsti tą problemą. Socialinės teisės turi būti stiprinamos socialinio ramščio plotmėje. Tuo pat metu būtina apibriežti tinkamą migracijos politiką ir užtikrinti atsakomybę. Mes e, tikimės, kad uh, šios e, srities e, komisijos narys e, galės veiksmingai dirbti. Mums taip pat reikia, kad komisija gintų pagrindinės teisės. Mes turime gerinti piliečių gyvenimą ir daryti tai konkrečiomis priemonėmis. Pone Vautmans. Dėkuoju, ponė pirmininkė gerbima komisijos pirmininkė, aš balsuosiu už e, Europos komisiją. Niekuomet neturėjome tokios ambicingos klimato požiūrių komisijos, dar niekuomet Europos komisijai nevadovavo e, moteris, tai yra komisija, kuri e, imasi drąsių veiksmų migracijos srityje ir, ir daugelį kitų sričių. Aš tikiuosi, kad Europos ateities konferencija bus surinkta ir kad tai bus puikia proga pamastyti apie Europos ateitį. Pone van der Leyen, aš manau, kad e, tokia konferencija būtų labai svarbus signalas mūsų piliečiams, nes e, tai atspindės, kaip Europa rengiasi užtikrinti savo ateitį. Aš jūs žiūriu kaip į Amazonę, ponė von der Leyen. Aš manau, kad e, jūs e, iš tikrųjų dabar e, turite vadeles savo rankose e, ir manau, kad jūs tinkamai valdysite Europos žirgą. E, ir e, jeigu jūs elgsitės ne taip, kaip mes norime, tai mes jums priminsime, kokie mūsų prioritetai. Ponas David. Dabar žvelgiu į šią Europos komisiją ir tiesą sakant abejoju, ar tikrai ji imsis veiksmų piliečių interesų labui. Juk dabar ar nebus taip, kad žmonės praras savo tapatybę ir turės paklusti kažkokiai tolimai jėgai. Ir apskritai nelabai tikriausiai jums rūpės, kad dega Brazilijos miškai ar kad e, mėsa dabar yra atitinkamai perdirbama. Pone Jūrova turėtų išlaikyti Europos vertybės, demokratijos, e, laisvės, nediskriminacijos, tolerancijos vertybės. Kaip tai dera, pavyzdžiui, su uh, didžiuliais skirtumais subsidijų žemės ūkio srityje. Ir atrodo, kad Džordžo Orvelo pasaulis dabar tampa realybė. Ponas David, gerbiama ponia van der Leyen, dėl daug dalykų aš su jumis nesutikčiau, pavyzdžiui, dėl federalizavimo polinkio, judėjimo supervalstybės link Aš, tiesą sakant, esu nusivylęs, kad per 40 metų e, narystės e, nepavyko e, jūsų įtikinti, kad ES sėkmė priklauso nuo suverenumo valstybių narių. Mes jau greit pasitrauksime, tačiau nepaisant mūsų skirtybių, turiu pripažinti, kad ES geriausias draugas visą bus Junktinė karalystė teisinės valstybės, e, saugumo, e, kovos su klimato kaita srityje ir kitose srityse galite tikėtis mūsų paramos. Aš labai tikiuosi, kad ES e, prisimins, kad stipri ir laisvai prekiaujanti Junktinė karalystė visada bus naudinga Europai. Aš pats labai džiaugiausi dirbdamas kartu su Europos parlamentarais čia ir aš į juos žiūriu tikėdamasis geresnės ateities mūsų piliečiams. Pusantros minutės, ponas Randžel. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pagirti Jūs už pasakytą kalbą, už e, programą, už pasirinktą komandą. Taip pat norėčiau pasidžiaugti jūsų gebėjimu įkvėpti žmonės. Daug žmonių Europoje jūs įkvėpėte. Čia, šioje institucijoje įkvėpėte taip pat kolegų. Priešingai negu kad e, kolegų iš Olandijos atveju galite tikėtis ne tik mano pagalbos, bet ir entuzijazmo. Tačiau mes negalime pripaž... pritarti žem... mažesniam biudžetui. Pavyzdžiui, sanglaudos biudžetas negali būti mažinimas, be sanglaudos negali būti ir pačios ES. Taigi čia kyla pavojus. Turime svarbių dalykų. E, padaryti. Ir dabar tas teisingos transformacijos fondas. Siūloma iš sanglaudos fondo perkelti 5 milijardus eurų čia. Tačiau sanglauda neturi būti paveikta, negali nuo to nukentėti. Naujiems prioritetams reikia naujo biudžeto. Na ir komisija turi įtraukti piliečius į visus procesus piliečiai turi būti įtraukti į tą konferenciją Europos ateičiai. Mes e, turime sėkmingą konferenciją Europos ateičiai surenkti. Pusantros minutės, panas Morajas. Ačiū, pirmininkė. Jungtinės karalystės rinkimai e, nereiškia, kad mes negalime siūsti komisijos nario. Tai yra teisinė prievolė ir man labai gaila, kad taip nutiko ir dabar teisiškai kalbant komisija nėra pilna, toks yra faktas. Ši komisija vis dar yra e, kuriama, tai yra besitėsiantis procesas. Žalėsis sustarimas, teisinga transformacija, netarši ekonomika, horizontalaus nediskriminavimo direktyva. Visa tai užsitęsė ir užsitęsė dėl to, kad yra iššūkių, iššūkių, kuriuos reikia įveikti. Mūsų frakcija pageidauja irgi labiau pažangios komisijos. Dabar porą dar dalykų paminėsiu, su kuriais dirbau pastaruosius 20 metų ir kuriuos minėjo uh, Gerbiama pirmininkė, vienas dalykas - 39 žmonės žuvę sunkvežimėje ir tūkstančiai žmonių skęstantis jūroje. Tai yra didžiulis iššūkis, nes mes nepriimame tinkamus sprendimų šioje srityje. Tai yra didžiulis iššūkis šiai komisijai, nes e, tai susiję su netinkamais sprendimais, politiniais sprendimais. Mes e, Turime nepamiršti pagrindinių teisių, žmogaus orumo. Ir e, nenorime, kad e, Kinija ir jungtinės e, valstijos uh, asmens duomenų apsaugos reglamentą galbūt pritaikyti, tačiau reikia ES atsakingai elgtis su asmens duomenimis. Panas Gerans vieną minutę kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Niekas nebejoja, kad busimosios komisijos nariai tikrai yra aukštos kvalifikacijos. Pirmiausiai aš e, turiu omenyje e, savo tėvinainį Nikolą Šmit, kurio kompetenciją niekas neabejoja, tačiau taip pat Aš e, galvoju ir apie Silvį Guler, kur, su kuria mano nuomonė netinkamai buvo elgiamasi per klausimus. Žinoma, e, klausimai parlamente nėra kažkokia pramoga, todėl kritiniai klausimai yra būtini ir ne tik pageidautini. Nepaisant to, niekas nepateisina e, to tendencingo ir priešiško požiūrio į E, kandidatė iš kai kurių Europos parlamento narių pusės ir tas požiūris e, e, sužlugdyti arba net nužudyti kandidatį tikrai nėra korektiškas. Aš manau, kad toks nepagarbus ir neobjektivus elgesys neleido mums pasinaudoti kandidatės išskirtinę E, išskirtiniais gebėjimais ir talentu. Aš tikrai e, gailestauju, kad kolegos priemė tokį sprendimą. Ponas Madison vieną minutę kalbės. Mes negalime dėja palaikyti šios komisijos, nes ji neturi jokio demokratinio e, pagrindo, nes pirmininkė von der Leyen netgi kandidatavo į Europos parlamento rinkimus Jeigu ji būtų bus pagrindinė kandidatė, tai būtų buvo galima diskutuoti apie šią komisiją, tačiau ji tokia nebuvo. Vokietijos gynybos ministerija, jai vadovaujant taip pat kalnų nenuvertė ir netitiko lūkesčių. Taigi ši Busimoji komisijos pirmie tikrai negali nuvesti Europos į tinkamą ateitį. <clears throat> Svarbiausios temos dabar yra e, isterija susijusi su klimato kaita ir siekis sukurti jungtinės Europos valstijas. Ponas Karas, noriu užduoti Jums klausimą pagal Milnos kortelės procedūrą. Ar sakysite? O, atsiprašau, ponas Karas ne, neprašė galimybės užduoti klausimą. Jis norėjo užsisaky, e, rezervuotis galimybę pakalbėti per e, spontaniškus pasisakymus. Dabar pan Šoidrovo pusantros minutės kalbės. Dėkui už suteiktą žodį pirmininkė. Skirtingai nuo ką tik kalbėjusio kolegos, aš manau, kad šią komisiją turime paremti, ją pasikeiti. Ir norėjau padėkoti e, poniai von der Leyen, kad ji paminėjo aksominę revoliuciją ir Vaclavą Havelą. E, tikiuosi, kad po patvirtinimo komisija galės pradėti deramai dirbti ir mes pradėsime įgyvendinti mūsų laukiančius uždavinius. Aš kalbu kaip kultūros komiteto koordinatorius savo frakcijoje. Tikrai vertinu tai, kad ponė paskirtoji pirmininkė papildė ponios Gabriel portfelį traukdama švietimą, e, kultūrą ir mokslinius tyrimus. Ir aš taip pat manau, kad jį remia e, sportą kaip labai svarbiai traukties priemonę, bet į šį portfelį neįtrauktas sportas. Ir aš prašau, kad paremtumėte sporto intergrupę, kad mes galėtume užsitikrinti e, paramą visų e, frakcijų Europos parlamente sportui kaip mūsų darbo dalį. Ir norėčiau taip pat pa E, paprašyti, ka, padėkoti komisijai, kad e, patrigubintas e, biudžetas Erasmus tai padės tiek dėstytojams, tiek studentams įgyti naujų įgūdžių. Tai yra priemonė, kuris sukuria labai didelę Europos pridėtinę vertę, leidžia žmonėms įgyti europietiškos patirties, bet viskas uh, pagerės tik tai tada, jeigu mes padinsime biudžetą. Aš taip pat tik, tikiuosi, kad bus pradėta solidarumo korpuso programa. Tai labai svarbu naujai. Naujai kadencijai. Ponas Kubilius, pirmininkė. E, paskirtoji pirmininkė, aš norėčiau pasveikinti Jūs uh, už tai, ką Jūs iki šiol nuveikėte ir ką ketinate daryti. Aš esu uh, lietuvis ir noriu pasakyti, kad uh, E, pasitikiu jumis, aš nenorėčiau jums e, ko nors rekomenduoti politinė prasme, jūs pati žinote, ką daryti, jūsų laukia didžiuliai uždaviniai. Per ateinčius penkerius metus tikriausiai bus daug sudėtingų, sudėtingesnių dienų, negu kad šiandien. Ir norėčiau palinkėti jums neprarasti esminės motivacijos, energijos, lyderystės. Uh, įgūdžių sudėtingiausiomis aplinkybėmis. Aš iš savo patirties kaip ministras pirmininkas per krizę žinau, kaip gali būti sudėtinga veikti ir aš norėčiau išreikšti vilti, kad um, mes, parlamentas, būsime jūsų, jums asmeniškai ir visai komisijai konstruktyvus partneris, nežiūrint mūsų politinių skirtumų. Ir grįžkime prie veiklos, e, palikime e, politinės kovas už mūsų ir dirbkime kartu.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 gospa predsedujoča spoštovane in spoštovani podprl. gerbiami ponios ir ponai sako ponas brglec aš palaikysiu visą komisijos komandą nepaisant to kad kai kuriems jų nariams jų kandidatūroms aš nepritariu nes bet koks naujas prarastas mėnuo padarytų dar daugiau žalos visai es ir slovėnijai Aš e, pirmiausiai noriu kreipti dėmesį, tvirtinant komisiją, iš tai, kokius e, iššūkius e, socialinės, skaitmeninės, ekologinės permainos turi būti derinamos su, su sąžiningai nustatomomis sąlygomis, kurios būtų naudingos visiems. Turime kartu skatinti techninę pažangą, investuoti į infrastruktūrą, priimti į ES vakarų Balkanų e, šalis, daugia šališkumas ir tarptautinės teisės viršinybė yra svarbiausi principai. Remainer, I am too, and... Jūs pareiškite, kad norite pasilikti, aš taip pat. Ir dešimtis milijonų Britų džiaugtųsi jūsų žodžiais. <clears throat> Dabar Pabaigus parlamento nagrinėjimus, aš džiaugiuosi, kad galime balsuoti dėl komisijos, nes e, mūsų laukia didžiuliai iššūkiai - klimato kaita, diskriminacija, išnaudojimas, teisingumas. Tačiau mane glumina ir liūdina tai, kad Junktinė karalystė pažeidė ES taisyklės ir nepasiūlė kandidato į komisiją. 27 valstybės pasiūlė savo geriausius kandidatus, kad jie tarnautų visai Europai. O mūsų vyriausybė nusprendė, kad mūsų kėdė prie stalo turi likti tuščia. Tai turbūt būtų pirmasis pavyzdys pasaulyje, kad kai valstybė siekia mažesnės įtakos, užsima lobizmų, kad neturėtų balso organizacijoje. Tomašič. Ačiū, pirmininkė. Naujojoje komisijoje ne tik yra naujų moterų kandidačių, bet taip pat ir perskirtytos pareigos. Perskirtytos taip, kad neaišku, kas už ką atsakingas ir nemanau, kad tai bus veiksmingas suskirstimas. Ankstesnė komisija buvo labiau pritaikyta prie užduočių, o dabar komisijos pagrindas yra ideologija. Ši komisija. Tai ne valstybių narių sustarimas, tai daugiau politinės darbo tvarkės sąranga. Pone van der Leyen, aš balsavau už jūs tik tai dėl pragmatiškų e, paskatų ir labai tikiuosi, kad jūs mane maloniai nustebinsite savo darbu. Ferreira. pirmininkė. Jūsų politinė programa ir sudėtis rodo, kad tikslas yra ginti galios interesus, bendrą rinką ir eurą, bet visą tai daroma <clears throat> tų šalių, kurios patiria sunkumus sąskaitą kapitalo jėga, didžiulės finansinės e, grupuotės turi prieigą, tiesiog neprieigą prie Berlemono, prie komisijos. Sanglaudos politika siejama su vadinamosiomis struktūrinėmis reformomis, juk tai baigsis tuo, kad bus sugriautos viešosios paslaugos. Ir matome tą patį perskirstant atsakomybių portfelius. Ir didžioji koalicija, kurią sudarė e, socialdemokratai ir dešinieji, ir prie kurios nori prisijungti žalieji, visą tai patvirtina. Kelly, vieną minutę. Pirmininkė, aš pritariu Jums ir laukiu bendro darbo per ateinančius penkerius metus, ypač su Airijos komisijos nariu Hoganu. Aš mačiau, kaip jūs telkėte paramą savo kandidatūrai ir kaip stengiatės gauti žaliųjų paramą, kurie sudaro mažiau kaip 10 procentų parlamento. Ir jūs pasiūlėte žaliai susitarimą. Bet gali būti, kad jie jūsų neparems. Jeigu jie neparemtų. Ar apsvarstytumėt jūs ir Timermansas pakeisti pavadinimą į padidintą klimato kaitos strategiją Europoje? Nes visos e, frakcijos yra įsipareigojusios kovoti su klimato kaita, tačiau ne vienai frakcijai nepriklauso nuosavybė tos srities. senhor presidente senhora presidente da comissão ačiū pone pirmininke sako ponas parkis pone komisijos pirmininke turime pradėti darbus mūsų frakcija jus parems nes jūs savo programą įtraukėte mūsų pasiūlymus taip pat jūsų komandoje dirba vieni iš geriausių mūsų atstovų tačiau jūsų deklaracijos liks tik tuščiais žodžiais, jeigu neskirsite pakankamai išteklių joms įgyvendinti. E, tarša pati savaime nesumažės ir mes matėme, kiek gaisrų kilo Europoje. E, taip pat e, skurdžiausiai gyventiems Europos gyventojams <clears throat> reikia tinkamiau sudaryti tinkamas sąlygas pristaikyti prie skaitmenizavimo iššūkių. Taigi vis komisija turi atitikti ją iškeltus lūkesčius. Gracias. El Partido Nacionalista Vasco apoya la. Ačiū. Baskų krašto partija palaiko komisiją. ES yra grindžiama vertybėmis, o nesmeniais interesais. Jai reikia stiprios pramonės politikos ir geresnio pristaikymo prie žiedinės ekonomikos. Reikia užtikrinti didesnį svarumą, kovoti su klimato kaita. Tvarumas reiškia, kad turime priversti finansų pasaulį tarnauti realiniai ekonomikai e, reikia atitinkamų mokesčių, mums reikia taip pat e, orios e, migracijos politikos ir būtina imtis grįžtesnių priemonių, kontroliuojant, kaip laikomasi teisės viršenybės principo, reikia griežčiolgti su tais, kurie kelia grėsmę demokratijai. Pako Gambus buvo mūsų kolega, kurio jau nebėra mūsų tarpe, kalbėti ar nutraukiama. Žodis ponai papadimulį. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiama ponė von der Leyen, balsuosiu prieš komisiją ir jos naujoje darbų programą, nes manau, kad jūsų užsibrėžtų tikslų tikrai nebus galima pasiekti, turint biudžetą, kuris nesiekia netgi 1 procento nuo Europos BVP. Ir aš nepritariu biudžeto apkarpimams, kurie yra numatyti sanglaus politikai, BŽUP, socialinėms reikmėms. Aš manau, kad Europa tiesiog e, yra suparalyžiuota šiuo metu, negali spręsti e, migrantų krizės, tapo pono Orbano ir pono Salvini įkaitė. Mes turime veiksmingiau kovoti su korupciją ir užtikrinti didesnį skaidrumą. Būtent dėl šių priežasčių GUE NGL frakcija balsuos prieš naująją komisiją ir aktyviai reikšis opoziciją per tuos penkerius metus. Ačiū žodis poniai Novak, gerbiama ponė pirmininkė, gerbiami komisijos nariai. Noriu pasveikinti jūsų puikiai pristatytą programą Džiaugiuosi, kad e, pusė komisijos narių sudaro moteris, esu tikra, kad tokiu būdu bendradarbiavimas su komisija bus veiksmingesnis. Jūs taip pat e, išskiriate tinkamus prioritetus - sveikatos apsauga, saugumas, kova su klimato kaita, Šios rytis yra labai svarbios, tačiau reikia pasitelkti ir atitinkamus biudžeto išteklius, kad tie tikslai būtų pasiekti ir kad tai būtų padaryta veiksmingiau bei lengviau. Labiausiai džiaugiuosi tuo, kad e, jums e, politinėse sprendimuose ir politinėje veikloje svarbiausia yra žmogus ir jo poreikiai. O žmonių poreikiai Europoje yra be, be ne visur vienodi. Tai yra saugumas pirmiausiai ir laisvė. E, tai yra e, vertybės, e, kurių ir buvo sukurta Europa. Ačiū. Man pirmininkė Europos komisija praėjusiais metais pristatė dviejų direktyvų projektus, kurių tikslas yra apmokestinti tam tikras skaitmeninės paslaugas. Pone von der Leyen minėjo būtinybė tinkamai apmokestinti skaitmeninės paslaugas ir aš noriu paremti jūs e, siekiant šio tikslo ir e, tikiuosi, kad jį pasieksite. Deja, diskusijos taryboje parodo, kad e, skaitmeninius mokesčius įvesti yra pakankamai sudėtingas, pasiūlymas sulaukė daug priešiškų vertimų, nepaisant to. Linkiu Jums ryšto, nuseklumo ir tikiuosi, kad neatsisakysite šio ketinimo. Ponai Bogovičiu žodis. Spoštovana eh, gospa von der Leyen, spoštovana ekipa. Gerbiama ponė von der Leyen, aš eh, Jūs remsiu ir noriu eh, tikrai pasveikinti Jūs susirinkus labai kompetentingą tolygio komanda pristatė svarbiausias problemas - klimato kaita, skaitmenizacija, migracija, sveikatos apsauga. Labiausiai džiaugiuosi tuo, kad tas problemas ketinate spręsti ieškodama naujų papildomų galimybių vystytis ir siekiant užtikrinti, kad Europa ir toliau liktų gražiausių pasaulio kontinentų, kuriame žmonės ir toliau norėtų mielai gyventi, norėtų jį toliau kurti. Džiaugiuosi, kad jūs remiate es plėtrą į Vakarų Balkanus. Mes turime dėti visas pastangas, kad demokratizuotume Vakarų Balkanų šalis ir padėtume joms įveikti ekonominį atsilikimą. Tačiau negalime pamiršti ir demografinių problemų, kurios yra svarbios. Taip pat pažangių miestų projektai yra svarbus, kalbėtas ir nutraukiamas žodis teikiamas poniai Grapinį. Pardon, pardon. <laughs> Grapinį? Pone Grapinė, dėkoju pirmininkė. Gerbiamą mm, paskirtoji komisijos pirmininkė, noriu pasakyti, kad nuo pat pradžių e, balsavau už jūs, labai atidžiai išklausiau tai, ką jūs sakėte ir e, jūs atsakėte daugelį klausimų. Jūs uh, E, turite akcentuoti Europos vienybę ir prisiminkime, kad trys valstybės narės dar nepriklauso Šengeno zonai. Ir norėčiau, kad jūs e, atsakytumėte, e, kas atsitinka su neigiamais dalykais. Nereikėtų nieko slėpti. Žinome, kad grobiami vaikai, smurtas prieš moteris paplitęs, išamasi į rinkimus. Tai sumažino mūsų pasitikėjimą jumis. Jūs turėtumėte jį susigražinti. Šios dienos balsavimas yra patvirtinimo jūsų balsavimas ir jūsų galimybė sugražinti e, pasitikėjimą. E, diskusijos baigtos. Dėkoju už jūsų drausmingą kalbėjimą. Per spontaniškus pasisakymus dabar pertrauka iki 12 valandos.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 Kolegos, prašyčiau visų susėsti, kad galėtume dirbti. Prendiamo posto. Sėskite, kolegos. Pirmiausiai, man labai malonu pasveikinti svečius esančius tribūnuose. Kolegos, prašyčiau sėsti, kad galėtume dirbti. Kolegė, kolegi, innanzitutto abbiamo il piacere di dar... Kolegos, pirmiausiai noriu pasakyti, kad man malonu pasveikinti svečius, kurie sėdi galerijoje. Tai yra e, Japonijos atstovų rūmų atstovai atvykę ES e, Japonijos parlamentinį susitikimą. Labai malonu Jūs pasveikinti. Delegacijai vadauja gerbiamas Onodėra Ir tai yra deputatai. Sveikinu jas atvykusius į, Strasbūr, į Strasbūrą. Taip pat čia yra 80 mokinių kartu su savo mok, mokytojais. Ir jie pateiks savo <clears throat> deklaraciją dėl mūsų planetos teisių. Sveikinu Jūs jaunuoliai Europos parlamente. Le ringraziamo e siamo lieti di accogliere. Mums garbė ir labai malonu jūs čia priimti. E adesso, e adesso iniziamo. O dabar mes pradėsime balsuoti. Balsavimas dėl Europos komisijos Prašau, gerbiamasis. Pirminkė kolegos, prieš dvi dienas 13 kariškių Prancūzijos žuvo kaudami su terorizmu ir parlamentas neturėjo progos e, pagerbti jų auką teilos minutę. Gerbimas pirmininkė, aš norėčiau e, dabar visiems pasiūlyti atsistoti e, tylos minutėje, kad pasigertume e, tuos karius, kurie e, savo gyvybės paukojo Malyje. Momento, moment, moment, moment. Minutėlė. Gerbiamas Žado, gal jūs vakar nedalyvavote čia salėje? Mes pagerbėme žuvusius kariškius Malyje. Gal jūs išsiblaškęs buvot vakar arba nebuvote čia, bet e, šis parlamentas jau išreiškia pagarbą tiems kariams, kurie žuvo Malyje. Tačiau nesuteiksiu jums žodžio dėl jūsų nesusikaupimo. Ir dabar aš pakviesiu visus parlamentarus ir paskelbsiu tylos minutę. Iniciamo con la vot. Dabar pradėsime balsavimą dėl komisijos išrinkimo. Noriu informuoti, kad prieš balsavimą kalbės politinių frakcijų atstovai atvirkštinė tvarka. Fox dvi minutės. E Gerbiami parlamentarai, atvirai atvirai ir sąžiningai elkime su savo rinkėjas. Šitas procesas yra klastotė, kolegos. Mus naudoja kaip statytinius, e, kurie turi patvirtinti nedemokratinę organizaciją, komisiją. Šis parlamentas tai tik tai marionetės, nedemokratinės e, marionetės, kurios suteikti legitimumą procesui, kuris pats yra neteisėtas. Mes e, patvirtinami šitą netikrą komisiją, susitepsime sąžinės. Mes galime atsi... Mums patikti šitie kandidatai, bet mes neturėjome pasirinkimo. Galite bandyti pertraukti mane kiek norite. Briuselėje prie parlamento yra kažkoks didelis plakatas. Van der Leyen nuotrauka. Ir tik tai sąžiningose rinkimuose išrenkami e, tikri atstovai. Taip yra demokratijoje. O štai čia mes susidurėme su komisijos dezinformacija. Van der, La, Van der Leyen išrinkta ne todėl, kad ją išrinko žmonės. Vienintelė gale tai yra kabala, užkulisių kabala, kuri ją išstumė į priekį paskutinę minutę ir dabar ji turi galę diktuoti Europos prioritetus. Ji gali primesti savo darbo tvarkę milijonams Europos piliečių ir visiškai nesvarbu, ar patinka jiems tai ar ne. Komisijos žalesis susitarimas, taupimas, Borelio paskirimas, kuris pritarė kvalifikuotai balsų daugumai ir kiti dalykai, kurie atima iš valstybių narių galės formuoti savo užsienio politiką. Tai yra galios užgrobimas iš komisijos pusės ir tikimasi, kad mes tai patvirtinsim. Jungtinė karalystė tiesiogiai rinkimuose netrukus balsuos už savo valdžią. Ačiū gerbiamasai Fox. Gerbiamoji Fox. Ir bal, rinkėjai turi išreikšti savo valią prie rinkimų dėžių. Merci, monsieur le président. Pane Bryd, dvi minutės. Ačiū, pane pirmininkė, mėly kolegos. Šiandien vyks balsavimas, kuris skirsis nuo kitų. Tai yra esminės svarbos balsavimas, galbūt svarbiausias šiame amžiuje, nes e, atsižvelgiant į klimato katastrofą ir e, <clears throat> nelygybės krizę po klausimų mes turime e, padaryti tokias išvadas, e, kad ir toliau siekime savo tikslų, nes trys kandidatai buvo e, atmesti ir reikėjo pasiūlyti kitus. Taip pat palankiai vertiname pažadus dėl minimalaus atlyginimo, parlamento teisėkuros iniciatyvos teisių ar <clears throat> pastatų izoliavimo ir Tai yra labai svarbu siekiant socialinės pažangos, tačiau nepaisant to, jos ir toliau laikotės e, likščiolinių e, dogmų. Kaip mes galime e, žaliai kursai gyveninti, jeigu tęsime dabar laisvos prekybos susitarimo politiką, kaip mes galime tinkamą apmokestinimą užtikrinti, jeigu nebus siekima susitarimo visame pasaulyje, kaip galime suteikti viltį Europos žmonėms toliau vykdydami E, taupimo politiką. Jūs tuo pačiu metu esate ir gaisininkai, ir padėgėjai. Ir e, e, nepaisant to, kad visur jau skambinama pavojaus varpais, mūsų planetai žmonės nusipelnė daugiau, jie nusipelnė BŽUP politikos permainų iš esmės ekologinių transporto priemonių, uh, finansinio teisingumo ir sažiningumo siekia